Brangus kolegos, būčiau dėkinga, jeigu susėstumėte į vietas. Labai atsiprašau, kad vėluoju. Dabar pradėsime darbus. Ir norėčiau priminti, kad turime darbo tvarkėje du pakeitimus. Pirmiausia, vienuoliktas klausimas, kur reikės peržiūrėti ponios McIntyre nuomonės projekto uh, E, pakeitimus bus nagrinėjimas po 11, po 11, sako pirmininkė, tiksliau 11 bus po 21 klausimo nagrinėjimas. Tai nėra nuomonės projektas, tai yra projektas e, nuomonė savo iniciatyvą, parengtas ponios Makinta ir Ir dar antras pakeitimas, kurį padarėme vakar, tai darbų pabaigoje. Kaip paskutinį klausimą darbo tvarkėje, po 25 nagrinėsime tą punktą, kuris buvo sunumeruotas 13. Tai šnekėsime apie E, fondą skirtą labiausiai nuskurdusiems ir ponia Emir Kostelo yra pranešėja, tad labai ačiū, kad sutiko tai pakeisti darbo atvarkę. Taigi, 14 e, klausime numatytas balsavimas. Iki balsavimo tiksliau 14 klausimas. Mm, dėl socialinės apsaugos visiems, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis. Tai yra iniciatyva, savo iniciatyvą parengtas pranešimas. Vilija Blinkevičiūtė yra pranešėja, norėčiau suteikti žodį jai, kad apžvelgtų 144 pakeitimus, kurie buvo pateikti, o taip pat 27 pakeitimus, kompromisinius pakeitimus. Pone pranešėja, prašau. Ačiū, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju e, visiems kolegom už pateiktus kaip pirmininkė minėjo šimtą keturiasdešimt keturis pakeitimus iš kurių dabar jau e, e, padarėm dvidešimt devynis kompromisinius pakeitimus kurie apima visas konstatuojamas dalis ir beveik visus paragrafus. praėjusią savaitę strasbūre E, mes e, turėjom susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir aptarėm kompromisinius pakeitimus todėl labai dėkoju visiems šešėliniam už gerą bendradarbiavimą ir per šešėlinių pranešėjų susitikimą aptarėm dvidešimt septynis kompromisinius tačiau dar per tą laiką e, pridėjau du naujus pakeitimus antrojoje kompromisų versijoje ir noriu pristatyti tai pirmas naujas kompromisinis yra ga tai nauja konstatuojama dalis kuriam, kurioje kalbam bendrai apie savarankiškai dirbančiuosius tai yra kad šių darbuotojų europos sąjungoje du tūkstančiai dvyliktais buvo apie penkiolika procentų ir jie yra sudėtinė mūsų darbo rinkos dalis e, ir kad neretai žmonės pasirenka savarankiškai dirbančiojo statusą nes tai yra ir viena iš išsigelbėjimo priemonių nuo ilgalaikio nedarbo taigi tik sutraukiau sudėjau kelis panašius pakeitimus į vieną ir antras naujas kompromisinis pakeitimas yra penki a nauja dalis E, šiek tiek keičianti šešiasdešimt pakeitimą dėl vyresnio amžiaus žmonių e, išlikimo darbo rinkoje nes jie turi daug patirties ir jokiu būdu negalime sakyti kad tai yra ekonominė ar socialinė našta taigi pritardama šiam pakeitimui kurį pateikė kolegė ria oomen ruijten norėčiau jį įdėti ir į kompromisų sąrašą. tikiuosi kad kolegos irgi galės pritarti šiems naujiems kompromisiniams pakeitimams. dar noriu trumpai apibendrinti kad praėjusią savaitę per E, šešėlinių pranešėjų susitikimą sutarėme dėl daugumos kompromisų pagrinde klausimai kilo dėl savarankiškai dirbančiųjų darbuotojų sąvokos reikalingumo ir kokiu lygiu tai galima nustatyti taip pat diskutavome dėl informacijos prieinamumo savarankiškai dirbantiesiems kad jie žinotų kokios teisės jiems gali būti suteiktos pagal savisamdos pagrindą. E, kompromisiniuose pakeitimuose taip pat aiškiai yra nustatyta kur yra valstybių narių kompetencija o kur galime imtis bendrų veiksmų europos sąjungos lygmeniu. na ir tikiuosi kad sutarsime ir dėl kompromisinio pakeitimo kuris apima socialinius partnerius E, labai norėčiau, kad kai kurie kolegos iš IPP frakcijos taip pat galėtų palaikyti šį pakeitimą kompromisą, nes jie teikia nemažai pakeitimų dėl socialinių partnerių. Taigi, baigiant, vakar ryte visiems šešėliniams pranešėjams buvo išsiusta antroji kompromisinių pakeitimų versija į kurią stengiausi sudėti e, visus aptartus su pranešėjais siūlymus. Laukiu tų siūlymų ir komentarų antrajai pakeitimo versijai ir tikiuosi kad per ateinančias dienas mes galėsim juos finalizuoti ir kitą savaitę gruodžio penki ąją galėsim balsuoti už pranešimo projektą. tai tiek ačiū ir laukiu jūsų pastabų. Ehm, Ar yra kolegų norinčių pasisakyti? Filbenio, prašom kolegą. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Norėčiau atsiprašyti, kad negalėjau dalyvauti šešėlinių pranešėjų surinkime praėjusią savaitę, nes turėjau tris kitus įsipareigojimus, bėgiojau į visas pusės ir negalėjau ateiti į posėdį. Norėčiau pakomentuoti kompromisus, tačiau geriausia būtų ko gero padaryti tai raštu ir perduoti jums šiek tiek vėliau. Kaip jūs minėjote, aš pateikiau keletą pakeitimų, dauguma, į daugumą jų pranešėjai atsižvelgia. Pirmiausia, man atrodo, jog yra labai svarbu, kad socialinio saugumo valstybinė sistema e, apimtų ir tuos darbuotojus. E, valstybės lieka kompetentingos, bet būtinas tam tikras harmonizavimo lygmuo Europos Sąjungos e, kompetencijų srityje kai dėl valstybių narių ir labai besiskiriančias socialinės sistemas, galime pasakyti, kad iš tikrųjų e, problemų yra, C ir D kompromisuose galima būtų atspindėti šią situaciją. D kompromisas. Aš ne visai sutinku su formuluotė paskutinėje dalyje šio kompromiso. Aš manyčiau, kad, aš manyčiau, kad vietoj žodžio leading paminėtume could lead. F kompromise norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad atsižvelgiai mano uh, siūlomą pakeitimą. Ten aiškiai atspindėta tai, uh, de, ten daug kalbama apie e, savarankiškai dirbančius asmenys. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Dabar N kompromisas, tai yra priedas ir manyčiau, kad galime ir toliau uh, uh, diskutuoti šią temą, nes iš tikrųjų labai svarbu pripažinti vyresnių darbuotojų indėlį į darbo rinką. Uh, turėtume kalbėti apie jų patirties perdavimą jaunesniems. Ir aš manau, kad uh, prieiga prie garantijų turėtų būti minima kaip svarbiausia savoka, nes valstybė gali numatyti tam tikras garantijas, bet svarbu, ar asmo turi galimybę naudotis tomis paslaugomis. Ir čia valstybių narių kompetencija turbūt aiškiai apibrėžta B kompromisas. Maničiau, kad žodis dismist turėtų būti panaudotas e, ten, kur kalbama apie motinystės atostogas. E, nes atsitinka taip dar, kad, pavyzdžiui, besilaukianti kūdikio darbuotoja būna atleidžiama dėl to, kad apkaltinus ją kažkokiu netokiu elgesiu, taip neturėtų būti. E, aš pabandysiu dar tuos komentarus visus išdėstyti raštu, o šiaip Iš tikrųjų, tų komentarų buvo pateikta daug ir daugeliu jų galiu pritarti. Dėkoju. Um, Dėkoju. Um, Dėkoju. Kolega Szobor. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit kolléganőnk. Dėkoju. Aš taip pat e, sutinku su tuo, kad mes e, Jeigu kalbame apie socialinę apsaugą, tai ji turi būti taikoma visiems ir nereikėtų pamiršti, kad tai vis dėlto yra valstybių narių kompetencija, todėl šitie visi tikslai turėtų būti formuluojami kaip savarankiški, savanoriški tikslai. Labai malonu, kad praėjusią savaitę mums pavyko susitarti dėl daugumos kompromisų ir aš tikiuosi, kad mes susitarsime ir tikriausi, kad galėsime balsuoti iki gruodžio penktosios. Manam Blinkevičiūtės. Labai ačiū. Pone Blinkevičiūtė, ar norėtumėte atsakyti ponui Benjau? aš tik labai trumpai aš e, dėkoju ir ponui bennion aš dėkoju ir sabai sogor už mūsų bendrą darbą ir aš tikiuosi kad e, dar į tuos pastebėjimus kuriuos pateikė phil benjonas mes galėsime kartu dirbdami atsižvelgti. taigi tiek ačiū. Dėkoju. Balsuosime gruodžio penktą dieną dėl šio pranešimo. Aš manau, kad liberalų frakcija ko gero irgi dar pasiūlys galbūt kažkokių pakeitimų, bet tikiuosi, kad e, tuo nebus sumenkintos apsaugos priemonės siūlomos taikyti savarankiškai neprantiems darbuotojams. Vėlavome, o dabar staiga laiko turim daugiau. Norėčiau pasiklausti, ar frakcijos sutiktų kad dabar aptartume paskutinį darbo tarkės klausimą. FID ataskaita. Dirbam taip, kaip galim, planuodami savo laiką. Ponas Serkas Regis nesutinka su tuo, jis atstovauja socialistų frakcijai, jis nesutinka. Na tai ką darysim? Negalėsime, vadinasi, to atlikti. Ar galėtume aptarti kitus darbo tvarkės klausimus tuo tarpu? Įvairius klausimus. Na, šiuo klausimu norėčiau Jums papasakoti apie mūsų diskusiją, kurią minėjau šiek tiek vakar. Tai būtų susijęs su koordinatorių darbu, kai jie buvo susitikę su komisaru Andor dėl sustarimų su socialiniais partneriais. Aš jau sakiau, kad spalio 9 dieną vyko koordinatorių posėdis, kurio metu dauguma koordinatorių sutarė, kad būtina keistis nuomonėmis su komisaru Andor dėl to, kaip turėtų būti gyvendinami sustarimai tarp socialinių partnerių. Taip pat buvo susitarta dėl to, kad reikia paskelbti pranešimą spaudai po šio e, sustikimo. E, praeitą praeitos savaitės pabaigoje, penktadienį šis pranešimas spaudai buvo išsiustas ir po sustikimo, kuris vyko ketvirtadienį ryte, kai kurios frakcijos man paskui sakė, kad e, joms sunku pritarti tokiam komunikatui, koks jis buvo pasiūlyta. Galiausiai šis komunikatas bus paskelbtas mano vardu šyryt, kad būtų galima pateikti ataskaitą apie tai, kaip vyko tas posėdis ir, ir, ir, ir kokie buvo jų rezultatai. Ir manyčiau, kad tuo būdu informacija bus paskelbta. Jeigu norite e, paskambinti kam nors, apsitarti dėl to, gali tai padaryti, nes balsavimą pradėsime 9.30. Atsiprašau vertėjų, sako pirmininkė, kuriems teks regis sėdėti čia nieko neveikiant. Tai užims viso labo penkias minutės, tačiau tiesiog taip yra. Nes e, taip jau susiklosi, taip pasis, pasiskirstė mūsų posėdžio laiką šį rytą. Gerbiami kolegos, kviečiu vėl visus susėsti, kad galėtume pradėti balsavimą. Norėčiau pasteirauti, ar visi kolegos atsinešė savo elektroninės balsavimo korteles. Oui. Si c'est le cas, nous avons. Jeigu taip, pirmiausia keliaujam prie 15 darbo tvarkės klausimų. Balsuosime dėl nuomonės projekto. Europos komisijos 7 ir 8 pažangos ataskaitos dėl es sanglaudos politikos ir 2013 metų strateginio pranešimo dėl programų gyvendinimo 7-13 metais. Tai yra nuomonės projektas, kurį parengė kolega Adamas Kosa. Pirmoji dalis. Pirmas pakeitimas. Marijanos Harkin pakeitimas ir pateikiamas taip pat techninis pakeitimas. Pirmas pakeitimas pranešėjas už, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Po pirmosios dalies turime Elizabetos Šrotter pakeitimą. Pranešėjas už, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, kurį patikė Antigonį Papavdopulų. E, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar po pirmosios dalies turime ketvirtą pakeitimą, autorė ta pati, yra taip pat žodinis pakeitimas. Ar e, visi remtų žodinį pakeitimą? Visi pritarė tam ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Su žodiniu pakeitimu. Antrojo dalyje turime kompromisą A pateikė keturios frakcijos. Turime taip pat žodinį pakeitimą. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne. Tad balsuojame dėl pakeisto A kompromisu, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Po antrosios dalies, turime devintąjį pakeitimą, pakeit, pateikė ponė Papadopų, už prieš e, sulaikė patvirtinta. Dešimtasis e, pakeitimas autorių ta pati, už prieš sulaikė patvirtinta. Trečioji dalis, kompromisas B, keturios frakcijos pateikė, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, kolegės Papadopų, už prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas dviejų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis C kompromisas keturios frakcijos, pat už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar keliaujame prie 18 pakeitimo, kolegis Papadopulo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 ta pati autorė už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Baigiame balsavimą. Kolegus plačia dauguma paremė mūsų pranešėją. 16 darbo tvarkės klausimas. Balsuosime dėl veiksmingos darbo inspekcijos, kad darbo sąlygų gerinimo Europoje strategijos pranešimo. Rūtos Steinruk pranešimas. Kompromisas C. už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmoji dalis kompromisas C CA. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Po pirmosios dalies turime pakeitimą 45. Kolegos Pupakis. Čia prašoma balsavimo atskirai. Be žodžio reorganization balsuojame. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar kad būtų pridėtas žodis reorganization, o už prieš susilaikė atmesta. Po pirmosios dalies 46 e, karimos dėlį pagrindus už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis D. Kompromisas keturių frakcijų už prieš susilaikė patvirtinta. 51 pakeitimas. Kolegos Pupakis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis be žodžių Rising Portly iki žodžių relation, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis, E kompromisas, pateikė keturios frakcijos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ta pati dalis, E, A kompromisas, trijų frakcijų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55. Filip Būlio pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 kolegos Pupakis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 dėlį, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 58 karima dėlį, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji dalis, 59 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 pono Steinruk pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, tai balsuojame dėl 60 pakeisto pakeitimo. Už prieš susilaikė patvirtinta. 61 pakeitimas pranešėjams už, prieš susilaikė patvirtinta. 62 pranešėjus už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji dalis, 63 pakeitimas arėsėje. Tai yra uh, pakeitimas dėl išbraukimo kas prisidėjo prie kompromiso F, negali pritarti šiam pakeitimui. Balsuomis 63 už, prieš susilaikė atmesta. Kas už kompromisą F keturių frakcijų už prieš susilaikė patvirtinta. Keliaujame prie šeštos dalies. 70 išbraukimo pakeitimas. Kas pritarė jam? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. G kompromisas trijų frakcijų. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Septintoji dalis, 80-asis olikesnis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 80-ojo. Ar visi spėjom balsuoti, baigiame? 16 už, 18 prieš, atmesta. H kompromisas pateikė keturius frakcijus, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintoji dalis į kompromisas trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl į kompromiso. Ar visi spėjome, baigiam balsuoti? 22 už, 12 prieš, plačiai pritarta. Après le paragraphe 9, amendement 80. 93 pranešėjus pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 94, pono Puvakis, už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dešimtoji dalis, J kompromisas, trijų frakcijų, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 99 pranešėjos pagrindybas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti dėl 99. Paikėme. 16 už, 19 prieš, atmesta. Šimtas išėjos. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 11 dalis, 3 išbraukimo pakeitimai, kurie neleidžia balsuoti dėl kompromiso K. 101, 102, 103. Balsuojame dėl jų visų, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl kompromiso K, trijų frakcijų, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 106. Ponios Jezlovieckos ir kitų pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 12 dalis, L kompromisas trijų frakcijų kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ta pati dalis. 12. 109. Tomo Hendel pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. SA kompromisas trijų frakcijų. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 113 Kristinsen pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 114 karimos daliai už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 dalis M kompromisas ir jų frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. N kompromisas trijų frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 dalis išbraukimo pakeitimas, kuris neleistų balsuoti dėl kompromiso O. Kas už 118 pakeitimą, už prieš susilaikė, atmesta. Keturiolikta dalis. O kompromisas, kurį pateikės tris frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime dėl O kompromiso. Balsuoja vienų socialistų per daug. Dingo tas perteklius, baigiam balsuoti. Baigiame balsavimą 22 už 13 prieš. Akivaizdžiai patvirtinta. 122 Tomo Hendel pakeitimas yra suderintas, balsuome kas už. Prieš susilaikė atmesta. 124 pranešėjus pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 15 dalis. Kompromisas patrijų frakcijų už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šešiolikta dalis. Kompromisas Q keturių frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 dalis, ta pati situacija ir kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 140 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 141 ponios Regner už, prieš susilaikė patvirtinta. 142 žodžio Bach už, prieš susilaikė patvirtinta. 19, 17 A dalis. S kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 18 dalis, tai kompromisas teikia 3 frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 19 dalis, išbraukimo pakeitimas, asėjak pasiūlytas, 150 pakeitimas, kuris neleistų balsuoti dėl kompromiso U, kurį pateikė tris frakcijos. Kas už 150 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Balsuojame dėl kompromiso U, kurį pateikė tris frakcijos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 160 pakeitimas atkrenta, perina 20 dalies, kompromiso V pateikė tris frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 21 dalis. 166 pakeitimas, ponios Jezlovieckos ir Sulėvskos pakeitimas, kuris siekiam atmesti kompromiso, kas pritarė tam pakeitimui, kas už, prieš susilaikė atmestą. Kompromisas W, kurį pateikė keturios frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 dalis. 171 pakeitimas karimos dėlį buvo atsimtas. Tačiau lieka 172 ir Skrisdlevskos pakeitimas. Tai yra pakeitimas ir išbraukimo, neliktų X kompromiso. Kas pritar 172 išbraukimo pakeitimui? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl kompromiso X pateikė tris frakcijos. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 23. 23 dalis tiksliau. Y kompromisas. Keturių frakcijų už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 182 pono Būlio pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 24 dalis Z kompromisas, kurį pateikė tris frakcijos kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AA pateiktas trijų frakcijų kas už prieš susilaikė patvirtinta. 188 Jūzos Steinrų pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 189 Karimos dėlį pakeitimas kas už, prieš susilaikė pasitikrinkime dėl 189. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. 21 kolega balsavo už, 15 prieš, vienas susilaikė, akivaizdžiai patvirtinta. 25 dalis, turime tris pakeitimus dėl išbraukimo. 190, 191, 192. Juos patvirtinę nebebalsuotume dėl BB kompromiso, kuris pateikė trys, keturios frakcijos. Kas pritarė tiems išbraukimo pakeitimams? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Balsuojame dėl BB kompromiso, kurių pateikė keturios frakcijos. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 dalis, 3 išbraukimo pakeitimai, 196, 197, 198, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Taigi balsuojame dėl kompromiso CC, kurį pateikė 3 frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 202 pakeitimas, karimas dalykas už. 202 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmesta. 27 dalis, turime du išbraukimo pakeitimus, 203, 204, Saja Sajek ir Čiaba Ori pakeitimus. Tada nebebalsuotume dėl DD kompromiso. Kas už išbraukimo pakeitimus? Prieš susilaikė atmesta. Kompromisas DD Pateiktas keturių frakcijų kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 209 Tomo Hedėl pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 dalis. Keturi pakeitimai dėl išbraukimo. 210, 211, 212, 213. Tada nebebalsuotume juos patvirtinę dėl EE e kompromiso. Kas už šios pakeitimus? Prieš susilaikė atmesta. EE e kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 20 dalis, 5 išbraukimo pakeitimai. 216, 217, 218, 219, 220. Sariesaja, Geinsbecker, Žoržbach, Čiabaori, Danuta Jezlovieska, Jona Katažina Skridlevska yra autoriai tų pakeitimų. Padažu į APP siūlymus. Kas už tai, kad būtų išbraukta 103, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 29 dalies išbraukimo. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. 19 kolegų balsavo už, 17 prieš, 29 dalis bus išbraukiama. Pereinam prie kitų dalykų, prie Tomo Vendel pakeitimo. Kas už šį pakeitimą? Prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojam dalis A. A kompromisas. Kas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. Turime šeštą. Benjų pakeitimo kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Po konstatuojamosios A dalies. 27 pakeitimas. Septintas pasitaiso pirmininkė. To paties autorius kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas karimos dėlį kas už? prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsuojame dėl karimus dėlį pakeitimo pranešėjo už. Ir, ir, ir vėlgi balsuojame, tai reikia, kad balsuotų vienu socialistų mažiau. Baigiam balsuoti. 28 kolegos balsavo už, 6 prieš. Tad nereikėjo čia niekur tikrinti, sako pirmininkė. Devintasis Tomos Hendel pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl devinto pakeitimo. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. 15 už, 16 prieš. Nėra, negalime sakyti, kad patvirtinta, bet čia tikrinti reikėjo. Dešimtasis Filibuliam pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas Tomas Gendel pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas Filibuliam pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Patvirtinta. 13 Tomas Hendel už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. B konstatuojim dalis, 14 pakeitimas. Dėl to balsuoti nereikia, nes čia yra tik lingvistinis pakeitimas. Balsuojame dėl 15 Tomas Hendel pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 16 Jūto Steinbruk pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 Evelinos Regner pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 Karybos dėlį pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 pranešės sutikimas už, prieš susilaikė patvirtinta. C konstatuojami dalis bei kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. D konstatuojami dalis, 22 pakeitimas, Danutos Lazjovietskos ir Jonas Krisklydėskus, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 23 karimus dėlį pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pasitikrinkime dėl 23 pakeitimo. Ar visi spėjome balsuoti? 19 už, 16 prieš, <laughs> vienas susilaikė, 23 pakeitimas to būdu yra patvirtintas. 24 pakeitimas, Evelinas Regner kas už, prieš susilaikė, 24 pakinimas. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkim. Dėl 24. Manau, kad jis patvirtintas, bet ar visi spėjome? Baigė balsuoti 16 už, 16 prieš, 4 susilaikė. E, atmesta. 25 rūto štainrų pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 kolegos Pupakis. A, dar tikrinkime dėl 25 rūto štainų pakeitimo. Balsuojame. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. 27 už, 28 prieš. Dvidešimt septyni už, pasitaiso pirmininkė, aštuoni prieš. akivaizdu, kad patvirtinta. Nežinau, kas čia įvyko, kad tokia plačia balsų daugumą buvo, tai buvo patvirtinta. 26 pono Pupakis pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar niekas neprieštarauja jam? Regisi ne. Tad balsuojame dėl pakeisto 26 pakeitimo, kas už, prieš. Susilaikėm. Pasitikrinkime dėl 26. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme 16 už 20 prieš atmestą. 27 pakeitimas kosteliokas už prieš susilaikė patvirtinta. 28 garimos daly už prieš susilaikė patvirtinta. 29 pranešės pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 30 kolegos pavakis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, jeigu niekas jame prieštarauja, Balsuojame dėl pakeisto, šio pakeitimo už prieš susilaikė patvirtinta. 31 dėl pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 32 pranešėjas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 33 pranešėjas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 33. Ar visi spėjome balsuoti? 16, 16 ir 4. Toks yra balsavimo rezultatas. Atmesta. 34 pranešėjus pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 pranešėjus pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 36. E, kas už pakeis 36 pakeitimą, už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtina. 37 pranešėjus už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 autorita pati už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsavimą. 22 už, 13 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėjam. Pranešėjai labai džiaugiasi. Uh, 17 klausimas. 17 klausimas. <clears throat> Martino Kastlerio motinų, moterų komiteto pranešimas dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje. Mūsų komiteto nuomonė turi būti balsuojama pagal Martin Kasler pranešimą. E, e, kompromisas A. Kas už, kas prieš priimta. B kompromisas keturios frakcijos pateikė už, prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas Jekonsari. Kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas, už prieš susilaiko priimta. Toliau antra dalis C kompromisas, keturių frakcijų pateiktas, kas už prieš susilaiko priimta. Toliau 16 pakeitimas pateiktas Jekonsari, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 17 Steinruk pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 18 Jekonsari, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečia dalis D kompromisas, keturių frakcijų, kas už, kas prieš, kas susilaiko pat, patvirtinta. 22 Kastler pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Jutas Steinrus 23. Kas už, prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 23 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Jeigu visi balsavo, tai baigiame balsuoti. 11 už, 16 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. 24 pakeitimas, Klodet Baldačino pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta, ketvirta dalis E kompromisas pateiktas trijų frakcijų. Elizabeth Schröder, norėtumėte pasisakyti dėl E kompromiso? Mūsų žaliųjų frakcija pasisako prieš pakeitimą žodžiu. Est-ce que vous avez... Trys žmonės turi būti, kurie pasipriešintų žodiniam pakeitimui. Atrodo, kad tiek ir yra iš salės kylantis, nors taip ne visai leistina. Taigi nepriimtas žodinis pakeitimas, dėl to balsuojame dėl E kompromiso be žodinio pakeitimo, kuris pateiktas trijų frakcijų. Kas už? E kompromisą, kas prieš, kas susilaiko, E kompromisas patvirtintas. Penkta dalis, 28 pakeitimas, pateiktas Martin Kastler, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 29 Jekonsari pakeitimas, kas už, kas susilaiko, patikrinsime dėl 29 pakeitimo, pradedame balsuoti. Visi balsavo, tuomet baigtas balsavimas. 15 už, 17 prieš, 4 susilaikę. 29 pakeitimas atmestas. E kompromisas e, keturių frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš priimta, 31 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 32 Steinbuk pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 32 pakeitimo. Baigina balsuoti. 16 už 17 prieš, 4 susilaikė. Taigi nepatvirtinta atmesta 33 jūtos kainų pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta, 34 Nadja Hirš pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Nous en venons au point. Euh... Periname prie 19 klausimo darbo atverkėje. Tai yra mano siūlomas pranešimo projektas tarybos direktyvos 2018 dalinis pakeitimas dėl pasikeitusio naujoto statuso. Norėčiau nurodyti, kad aš kaip pranešėja atmečiau du pranešimus, tai yra antrą ir penktą. Tie pakeitimai yra susiję kai kurie pakeitimai ten buvo identiški, dėl to norėčiau, kad už juos būtų balsuojama kartu. Is it becoming better and better again? It's becoming better and better again, so we can move on. Alors, amendement 1, 6, 8 et 9. 1, 6, 8 ir 9 pakeitimai balsuojame kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau pirmas straipsnis, tryliktas pakeitimas, Elizabeth Schroeder dėl išbraukimo pranešėja prieš kas už, kas prieš kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš kas susilaiko, priimta. Dėl vizų antras pakeitimas atsintas, dešimtas, trys triolijan pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. E, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas, pirma konstatuojamoji dalis, pakeitimas numeris 11, atkrinta. Taigi balsuojame dėl ketvirto pranešėjos pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, Elizabeth Schroeder, pranešėja prieš, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas pranešimas buvo atsiimtas, todėl balsuojame dėl viso pranešimo su tokiais padarytais pakeitimais. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 30 už 4 prieš, niekas nesusilaikė. Balsuojame elektroniniu būdu dėl viso teisės akto. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimas baigtas. 31 už 4 prieš. Niekas nesusilaikė. Ačiū Jums. 20 klausimas. Tai yra nuomonės projektas Simko komiteto pranešimas pateiktas savo iniciatyvą, integruota siuntinių pristatymo rinka ES elektroninės priekybos augimui paskatinti. Ir balsuojame dėl to pranešimo, kuris buvo pateiktas Jūto Steinruk. A kompromisas, kuris, e, pirmas kompromisas, kuris buvo pateiktas trijų frakcijų, priimtas. Toliau ketvirtas pranešėjos pakeitimas kas už ketvirtą, kas prieš priimta. E, B kompromisas keturių frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečia dalis C kompromisas, pateiktas keturių frakcijų, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirta dalis dėl išbraukimo dešimtas pakeitimas, kuris pateiktas arėsaja. Kas už tai, kad būtų išbrauktas užbraukta ketvirta dalis. Kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirta dalis D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penkta dalis E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šešta dalis F kompromisas, trijų frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau penkta dalis, aštuonioliktas pakeitimas, kurį pateikė pranešėja ir Bernadette Vernijo. Čia yra prašoma balsuoti atskirai. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Be Calling the Member States iki Copyright Liability, kas už tokią pirmą e, dalį. Kas prieš, kas susilaiko, Atrodo, kad atmesta. Tačiau reikėtų pasitikrinti. Pasitikrinsime elektroniškai balsuodami dėl 18 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už 18 prieš. Atmesta. ir galima vis tik tais balsuoti dėl antrosios dalies. Balsuojame dėl antrosios dalies, tačiau joje yra žodinis pakeitimas. Ar kas nors priešinasi tokiam žodiniam pakeitimui? Prieštaraujančių nėra, tuomet su tokiais pakeitimais balsuojame dėl šio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nieko gero, atmesta. 23 Martin Kessler pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 24 Juto Steinruk ir kitų pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 tų pačių parlamentarų pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Elektroniškai balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Jeigu visi balsavo, tuomet balsavimą baigiame. 31 už 4 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Na, o dabar pereiname prie paskutinio balsavimo. Balsuosime dėl pakeitimų, kuriuos norime pateikti teisinių reikalų komitetui. Tai yra susijęs su jo iniciatyva. reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa, REFIT, rezultatai ir tolesni veiksmai. Pirmas pakeitimas SND socialdemokratų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl pirmo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 27 už, 8 prieš priimta. Nebūtinai reikėjo tikrinti. Antras pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Jeigu niekas jam neprieštarauja, tuomet balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devinta dalis, trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimta dalis, ketvirtas pakeitimas, tos pačios frakcijos pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau Penktas pakeitimas ECR pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienuolikta dalis, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko kas... atmesta. Toliau septintas žaliųjų pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl septinto pakeitimo, kurį pateikė žaliųjų frakcija. Jeigu visi balsavo, tuomet baigiame. 16 už 18 prieš. Atmesta toliau. Aštuntas pakeitimas, kurį pateikė socialdemokratai, kas už kas prieš kas susilaiko. Atmesta toliau. Devintas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvylikta dalis, po keturioliktos įtraukos, dvyliktas pakeitimas, kurį pateikė ECR, čia balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, Balsuojame iki žodžio particularly. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl pirmosios dalies 12 pakeitimo tikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 20 balsavo už antroji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, Toliau 13 pakeitimas, patvirtintas. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime. Tikriname dėl 14 pakeitimo. Jeigu visi balsavo, tuomet baigiame. 7 už 28 prieš atmesta. 15 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Be, be žodinio pakeitimo pasitaiso pirmininkė, kadangi jam prieštaraujame salėje. Taigi be žodinio pakeitimo balsuojame dėl 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko at, priimta. 19. ACR pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Baigiame balsuoti dėl visų pakeitimų, kurie bus pateikti Teisės reikalų komitetui. Labai ačiū, baigiame balsavimą. Ir dabar įjungiame atgalinį bėgį ir pereiname prie 11 punkto darbo tvarkėje. Tai yra pranešimas patiktas savo iniciatyva, kaip ES gali prisidėti sudarant darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigdose įmonėse palankes sąlygas. Tai yra mūsų kolegės Ante McIntyre. Pakeitimas 276 pakeitimai pateikti, ponė pranešėja, žodis jums. Thank you very much. Ačiū pirmininkė. Čia yra pranešimas savo iniciatyva Jis yra apie tai, kaip ES gali prisidėti sudarant darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse, nuėjusiu palankės sąlygas. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už pakeitimų siūlymus. 276 pakeitimų siūlymai buvo pateikti, tai rodo, kad frakcijų atstovai labai buvo susidomėję šiuo klausimu. Ir iš tikrųjų vienas straipsnis šiame pranešime nesulaukė nei vieno pakeitimo siūlymo. Kadangi ne vienas tikriausiai nenorėjo pasiūlyti sukurti jaunas programą išskyrus mane. Kai kuriuose dalyse turėjome apibendrinti devynis pasiūlymus dėl to paties e, mano pasiūlymo, todėl reikėtų, reikėjo man padirbėti iš pėties, kad galėčiau surasti kompromisinius variantus. Iš tikrųjų, labai e, e, džiugu gauti tiek daug pakeitimų ir matyti tą bendradarbiavimo dvasę Iš tikrųjų pakeitimų buvo pateikta labai daug, daugeliu iš jų galiu pritarti. Yra įdomių dalykų dėl, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių testų, taip pat siūloma įvertinti dešimt pagrindinių ES įstatymų, kurie uždeda didžiausią administracinę naštą. Taigi mes rengėme nuomonę anksčiau, o dabar galime ją pasiremti. O man svarbiausias dalykas yra ieškoti jums priimtinų kompromisų. Konkrečiai kalbant, kompromisuose bus kalbama apie finansavimo paiešką, taip pat apie verslumo uh, mokymo įtraukimą į švietimo sistemas ir taip pat apie sveikatos apsaugą ir saugą. Kompromisuose yra jau nurodomos tam tikros kom... konstatuojamosios dalys. Aš manyčiau, jeigu kompromisas taps per ilgas, tai mes jį skaidysime į dvi dalis. Dėl to sutarė šešėliniai pranešėjai. Aš šešėlinių pranešėjų susitikime išplatinau savo pasiūlymus dėl kompromisinių variantų ir tikiuosi, kad Strasbūrė išgirsiu kolegų nuomonės apie mano pateiktus kompromisinius pasiūlymus. Dėkoju, kolega Filbeniau. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kolega Serkas pirmiausia, o paskui Filbeniau. ponė pirmininkė. E, pradėsime tas diskusijas, kur vakar pradėjome dėl refit. Tai yra tokia tema, kuri nusipelno viso mūsų dėmesio, kadangi e, paprastai e, įmonėse norime padaryti taip, kad būtų saugesnės darbo vietos ir kad daugiau dar, saugumo būtų Europoje. Ir kuo geriau E, gyvenime visi tvirčiau jaustusi, tvirtai stovėdami ant žemės abiem, abiem koja, kojom. Reikėtų e, lankstumo atitinkamo įmonėms ir saugumo, e, teisingumo. Teisme jau buvo atitinkamų precedentų ir dėl to labai atidžiai išnagrinėjau pakeitimus ir Mm, tačiau nereikia pamiršti ir kitų dalykų. E, kalbant apie šiuos pakeitimus, e, yra, kalbama ir apie nuolatinį darbą, ir apie laikiną darbą, tai viską reikia atinkamai atsižvelgti. Ir poniai Makintair norėčiau pasakyti, kad parlamente reikia ir toliau e, nagrinėti šią tokią svarbę temą ir kad e, mažinti reikia naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms administracinę. E, ieškome susitarimo, o koks tas susitarimas būtų? Susitarimas būtų e, panaikinti įvairias administracinės prievolės, tačiau iki kokio laisnio turime jas naikinti. E, jeigu ponia Makintaris sutinka, tai e, reikia jas naikinti protingai, kad nestatytume į pavojų žmonių. Matome, kad kyla prieštaravimas tarp pinigų ir tarp e, priekybos, tarp žmonių sveikatos. Socialistų frakcija nenorėtų investuoti investuoti pinigų į tokius dalykus, kurie kenkia darbuotojų sveikatai. Dar ponės Gutierės priet ir aš prašiau vieno dalyko. E, e, tai yra mūsų frakcijos savotiška raudonoji linija. Mes e, negalime jos peržengti ir norėčiau poniai Makintai pasakyti, kad mūsų ta raudonoji linija nepalenkiama, neperžengiama, nes laukiame iš komisijos direktyvos, jie turėjo pasirodyti 13 metais ir išspręsti tas problemas, kurias nurodė Teisingumo teismas. Didžiulė dalis problemos e, yra kaip tik tais e, susijusi su ta direktyva ir su tuo, ką nustatė Teisingumo teismas. E, aš norėčiau, kad būtų išbrauktos kai kurios direktyvos susijusios su laikinu darbu, e, kad ši direktyva būtų panaikinta, nes mes nesutinkame su ją, kadangi jeigu bus ta direktyva, nebus galima rasti tai, e, tinkamos pusiausvyros, mums reikalingas garantijos, kad galėtumėm tinkamai dirbti. Ir ponė Makinta ir E, puikiai e, žino, kad yra tam tikra linija raudona, kurios nenori peržengti mūsų grupė, o ta linija yra kaip tik tais darbuotojų teisės. Pirmininkė, ačiū prieš suteikdama žodį Filbenjon, norėčiau atkreipti dėmesį e, politikų dėmesį į tai, kad balsavimas truko trumpiau nei numatyta. Balsavome lengviau, nei manėme ir mes šiek tiek lenkiame darbo tvarkę. Tad norėčiau pasakyti, kad tie, e, norėčiau konstatuoti, kad e, kai kas, kas turėtų dalyvauti posėdėje, nedalyvauja jame. E, galbūt reikės padaryti pertrauką. E, būtų labai gerai, jeigu tie nariai ateitų dabar į salę. Tačiau dabar norėčiau suteikti žodį Filbeniau. Uh, yes, uh... Dėkoju. Kolegos Bak nėra salėje, tai aš jo vardu pasisakysiu. E, kolega norėjau padėkoti pranešėjai už pastangas dėtas rengiant šį pranešimą. Ir e, tai yra labai svarbu. Dabar ES valstybės narės turi daryti tokias sąlygas, kurios padėtų įmonėms palengvintų darbų vietų kūrimą. E, Filipas, kolega Filipas mano, kad iš tikrųjų yra ties laikas imtis konkrečių veiksmų, kad e, įmonės būtų galima paremti, jums pagelbėti. Reikia tokios politikos mažų ir vidutinių įmonių atžvilgių, kad jos būtų laikomos prioritetu. Dėl to reikia pakeisti tam tikras taisyklės susijęs su mažom rytinim įmonėm. Pirmiausia, prieiga prie finansavimo, ji turi būti žymiai tvaresnė. Būtina atlikti reikiamas reformas, kad būtų galima lengviau pritraukti kapitalą ir investicijas būtina turėti reikiamas sistemas, tinkamai renkti mokytojus ir taip pat pritaikyti mokymą prie verslo poreikių ir taip pat skatinti verslumo mokymą švietimo sistemoje. E, būtina mažinti administracinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tuo pat metu svarbu įsitikinti, kad nauji teisės aktai Europinio regioninio ir nacionalinio likmens neužkraus įmonėms papildomos naštos. Na ir ketvirtas dalykas Būtina, kuriant darbo rinką, atsižvelgti socialinius aspektus, užtikrinti reikiamą pusiausvyrą tarptų dalykų, kad daugiau žmonių sugrįžtų į darbo rinką. Ir mums būtina turėti kvalifikuotą darbo jėgą, nes priešingų atveju e, verslininkai neturės galimybių tinkamai plėtoti savo bendrovį, jeigu truks e, kvalifikuotų darbuotojų. Ir kolega Filipas norėtų padėkoti dar kartą visiems. Sergio Gutierės kalbės. Ir noriu paklausti, ar yra daugiau norinčių kalbėti dėl ponios Makintai pranešimo. Regis ne. Sergio Gutierrez, prašau. Sí, gracias, presidenta. Ačiū, pirmininkė. Labai atidžiai perskaitėme pakeitimus, visus 276 pakeitimus, kurie buvo pateikti nuomonės projektui ir turime labai nemažai bendrų vardiklių. E, tai yra iš tiesų e, didelis, didelė dalis tų pakeitimų, kuriems pritarėme, ypatingai toje vietoje, kur šnekama apie problemas, su kuriomis susiduria įmonėmis dėl finansavimo, dėl kreditavimo, dėl kreditų dėl to, kad įmonės galėtų gauti tvarų finansavimą. E, Ir antroje vietoje turėtų būti e, Europos Sąjungos įvairių standartų supaprastinimas. E, pranešėja nori e, atsisakyti kai kurių klausimų, tačiau tiek, e, e kai kurių problematinių klausimų, kurie nieko bendro neturi su įmonių problemomis. E, tie klausimai nėra susijęs su konkrečiai šiuo e, nagrinėjimo e, pranešimu. Socialistų frakcijos atstovai jau kėlė tokius dalykus, sakykime, kaip e, darbo laiko direktyva ir kitos direktyvos, kurios nieko bendro neturi su uh, tuo. Uh, tai yra kitų diskusijų objektas ir čia jie tiems klausimams ne vieta. Socialistai pateikė kai kuriuos išbraukimų pakeitimus kartu su žaliaisiais bei vien, dar vienu kitų praneš, pra, parlamentarų. Ir e, mes sakome, kad tarp e, biurokratijos supaprastinimo ir e, teisų praradimo yra didžiulis skirtumas. Mes turėtumėm nepamiršti, kad kiekvienas pagerinimas, kuris galėtų įvykti įmonių gyvenime, mažų ypatingai ir vidutinių įmonių, tai yra darbuotojų teisių e, pagerinimas. Mes pritarėme daugeliu pakeitimų dėl mokymų, dėl informavimo, dėl, e, tačiau manome, kad pra, ponė pranešėja turėtų atsižvelgti į kai kuriuos kompromisus, kuriuos pateikėme. E, tais pakeitimais mes norime kai kuriuos ginčytinus klausimus išbraukti e, iš mūsų komiteto darbo tvarkės. E, tai yra geras pranešimas ir man Žinoma, kad jisai turi daug daugiau gerų punktų, kurie nusveria, tačiau yra ir klaidų. Ir tos klaidos turi būti iš pranešimo panaikintos. Pirmininkė, dėkoju. Ar norėtų pasisakyti komisija? Ponas Peducijai. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Taip, mes išgyvename labai svarbų etapą, kadangi e, atsigauna augimas, tačiau e, E, kyla ir didžiuliai susirūpinimai dėl, dėl investicijų, kadangi investicijos neatgyja ir taip pat dėl darbo vietų, kadangi ekonomika turėtų atsigauti, veikla turėtų atsigauti, bet darbo vietos naujos nekuriamos. Būtent dėl tos priežasties e, e, komisija stengiasi spręsti klausimą, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų, kai galima, daugiau investuoti. Tas klausimas vis uh, svarbesnių tampa. Kita vasarį vyks e, konferencija susijusi su konkurencigumu e, ir e, ten bus šnekama apie investicijas bei apie tai, kaip atgaivinti darbo vietų kūrimą. Pranešėja, prašom. Aš norėčiau padėkoti visiems už palankius vertinimus. Aš žinoma norėčiau grįžti prie tų abejonių dėl sveikatos ir saugos teisės aktų. 25 punkte aš bandžiau apibendrinti pakeitimus ir pasidžiaugti tą sveikatos ir apsaugos srityje priimtais teisės aktais. Man rūpi, kad saugos ir atitikmės, atitikmės lygmo būtų kuo didesnis. Taigi mes turime daug galimybių paieškoti paties tinkamiausio kompromiso dėl šio klausimo. Taigi aš norėčiau, kad išliktų mano pasiūlytos dalys, todėl negaliu pritarti siūlymams išbraukti e, kai kurių dalių yra daug tokių pasiūlymų išbraukti kai kurias mano pasiūlytas mintis, tačiau dėl kitų kompromisų aš galiu pritarti. Merci beaucoup. Dėkoju. Taigi kompromisinius pakeitimus nagrinėsime 17 dieną, o tuomet netrukus ir balsuosime dėl jų. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą, o dabar pereiname prie 22 darbo tvarkės klausimų. Tai yra valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas. Turime peržvelgti 50 pakeitimų. Pakeitimai buvo Frederiko Darden pranešimui pateikti. Jam ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai teigiamai žiūriu į komisijos iniciatyvas, kurių tikslas yra oficializuoti e, lyginamąjį e, mokymą ir kad tas e, ne, nekil, ne, neformalus tinklas veikia jau keletą metų. Mano pirminis pranešimas, pakeitimai buvo, atsiprašau, pateikti tiek mano, tiek e, e, kitų parlamentarų, mes norėjome kai ką papildyti ir aš e, labai teigiamai žiūriu į kai kuriuos pakeitimus, kurie buvo pateikti kolegų, norėčiau juos suskirstyti į tam tikras grupės. Pirmiausia, norėčiau padiskutuoti e, apie tinklo narius. Kai kuriuose valstybėse narėse teisės aktų leidimo E, kompetencija yra nacionalinio lygmens ir reikėtų surasti pusiausvyrą tarp e, reikiamybės atstovauti tą kompetencijų lygį ir būtinybę išlaikyti tą tinklą, kad jisai būtų nepernelyg platus ir efektyviai veiktų. Ir kad būtų valstybėje numatytas e, lygus balsavimas. Taigi tokia būtų pirmoji tema. Apie tai jau turėjau progos pakalbėti su ponu Becker, su kai kuriais pakaitiniais nariais. Galbūt galima būtų remtis tuo, kas buvo numatyta Youth Initiative, jaunimo iniciatyvoje. Antroji tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra kiti veikėjai, e, tai yra socialiniai partneriai, darbo inspekcijos. Reikėtų pasižiūrėti, kaip šias tarnybas integruoti ir pasinaudoti jų patirtimi ir kad visa ta struktūra nepasidarytų labiau e, grozdiška. Taip pat ir su, kitais, su kitomis organizacijomis turi bendradarbiauti tinklas, e, komisija čia nieko nepasiūlė, o mes pateikėme sąrašą. Sąraše numatėme privačias įmonės. E, žinoma, reikia e, dėti labai daug e, pastangų bendradarbiavimui su viešosiomis įstaigomis, kurios skirtos darbo vietų kūrimui, tačiau ta, reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybinių ir privačių struktūrų. Trečia tema institucinis kompetencijų pasiskirstimas ir deleguotieji aktai. Savoka deleguotieji aktai. Matome, kad e, pakeitimuose yra tam tikrų nenuoseklumų, kai kurie pakeitimai siekia e, deleguotaisiais aktais e, panaikinti kai kurių indikatorių bei metodologijos prieimimą. Manau, kad komitete mums reikėtų šitam dalykui pasipriešinti, bet kokiu atveju šis procesas negali būti paleistas neišklausius parlamento nuomonės. Parlamentas irgi turi atitinkamą viziją. Jeigu išbrauksime deleguotosius e, aktus, tai turime siūlyti kažkokias tai alternatyvas tekste. Tačiau ar esame tam pasirengę? Manau, kad čia reikėtų su... užimti atitinkamą poziciją. O kokią poziciją užimti? Diskutuosime trilogiją, kadangi e, taryba tikriausiai labai galimas dalykas turės visai kitokią nuomonę negu mūsiškė. Taigi štai e, aš tebe galvoju dėl kompromisų, rengiu juos, diskutuosime dėl jų 5 gruodžio, o balsuosime komitete jeigu neklystų pirmininkė, devintą dieną. Žinoma, esu šešėlinių pranešėjų paslaugoms, esu pasirengęs aptarti visus pakeitimus, su jais susitiksime po ryt ir galėsime viską aptarti. Ačiū uždėmesi. Panas Becker. O po jo panas Binių. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš pat pradžių palangiai įvertinti pranešėjo darbą. Jisai labai profesionaliai pristato sudėtingas temas. Nurodo struktūrų priklausom, tarpusavio priklausomybę valstybėse narėse, taip pat jisai mato bendrus ES tikslus, taigi aš palankiai vertinu uh, jo siūlymą komisijos pranešime pateiktas nuomonės dar kartą kritiškai įvertinti ir aš galiu tikėtis, kad mūsų frakcija galės pritarti šio pranešimo siūlymams. Dėl valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklo įkūrimo, dėl privačių darbo tarpininkavimo struktūrų, regionių struktūrų apjungimo. Pateiktas pasiūlymas yra labai naudingas. Jau keletą metų užimtumo tarnybų atskiros e, struktūros sėkmingai veikia ir todėl nereikėtų trikdyti jų veiklos, numatant kokias nors didesnės skėtinės struktūras. Žinoma, aš manau, kad įmanoma atskirus struktūrinius pagrindus sustiprinti, padaryti juos veiksmingesnius visoje ES užimtumo rinkoje, kadangi galutinių tikslų dar toli gražu nepasiekime ir aš sveikinu šitą komiteto iniciatyvą. E, Phil Benyon, puis... Phil Benyon, o tada Jean Lamberts. yes, uh, thank you, Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad komisija pateikė šios ir tie labai naudingą siūlymą. Tai padės susitikti stiprinti tas struktūras, kurios jau veikia. Ir tai yra puiku. Aš pateikiau keletą pakeitimų, kai kurie iš jų pabrėžia e, būtinybę mažinti jaunimo nedarbą, e, būtina dalintis geriausią praktiką šioje srityje, būtina identifikuoti tuos vadinamosius nyts, tai yra paaugliai, kurie nedirba ir nesimoko būtina, kad jie galėtų e, gauti reikimų išsilavinimą ir sugrįžti į darbo rinką. Taip pat amato mokymas yra labai svarbus dalykas, būtina ir tu, juos įtraukti į egzistuojančią sistemą. Būtina, kad būtų bendradarbiaujama ir su privačiomis užimtumo struktūromis. E, svarbu pasinaudoti pažangiausiais valstybių narių užimtumo modeliais ir tobulinti e, juos E, sistemos taip pat turi būti naudojamos ir tam, kad būtų galima surasti, kokiu įgūdžiu trūksta. Valstybės narės yra ta, ta, ta vieta, kur tokius lūkesčius galima pajusti geriausiai. Taigi laukiu galimybės ir toliau dirbti prie dokumento ieškant bendrų kompromisų. Jean Lambert. Jean Lambert ir paskui Tomas Mann. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Darden už atliktą darbą ir tikiuosi turėsim galimybę dar aptarti kompromisus. Mes pateikėm labai nedaug pakeitimų, kadangi manau, kad yra tokių klausimų susijusių su valstybinio žimtumo tarnybų bendradarbiavimu stiprinimu. Tos organizacijos dažnai atstovauja tos organizacijos turėtų bendradarbiauti su tomis organizacijomis, kurie atsvoja nedirbantiems žmonėms, jos turėtų turėti ryšį su vietos saviltos struktūromis. E, dėl to turėtų dar būti diskutuojama. Be abejo, kai kurios valstybės narės turi labiau decentralizuotas sistemas ir tas tinklas taip pat turėtų atspindėti šią tendenciją. Taip pat diskutuojant šiuo klausimu svarbu nepamiršti, kokios organizacijos yra aplink, su kuo tas tinklas galėtų sieti savo veiklą. Svarbu, kad nebūtų dubliuojama ta veikla, kuri jau vyksta. Reikėtų tam parengti tinkamus teisinius dokumentus. Mes siūlome nebe, pernelyg ne, neparengti apkrautų teisinių tekstų, kurių gyvendinimas ar nagrinėjimas gali žimti metų metus. Tiesiog reikia greitų veiksmų, būtina kovoti su jaunimo nedarbu. Manau, tai yra problema daugelį valstybių narių. Yra šiaip pat taip ir kitų sričių, kur um, nedarbas yra didelis ir kitose amžiaus grupėse. Pavyzdžiui, vyresni žmonės sunkiai besusiranda darbo. Uh, Ir manau, kad turime padaryti viską, jog galime pasiūlyti kažką, kas veiks pritaikytas praktikoje. Svarbu neužmiršti egzistuojančių skirtumų. Na, aš taip pat dėkoju dar kartą pranešėjai ir lauksiu progos dirbti toliau prie pakeitimų. E, tu... Pirmininkė, dėkoju, ponas Tomas man. Prezident, ja, ich kann mich den, uh, äh, gut... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau prisijungti prie kolegų palankių vertinimų Iš tikro pranešėjas atliko puikų darbą. Kai Becker paklausė, ar APP galėtų pritarti jo pasiūlymams, aš iš tikrųjų manau, kad EPP galėtų pritarti tau pasiūlymams, kadangi remiamasi ir e, Austrijos sukaupta labai gera patirtimi ypač bendradarbiaujant ir privačioms ir viešoje sektorio užimtumo tarnyboms. Privačiajame sektoriuje taip pat yra sukaupta labai daug patirties, dirbta sėkmingai ir kitas dalykas, žinoma, kaip vykdoma tų užimtumo tarnybų, privačių tarnybų kontrolė valstybėse narėse. Be to reikia kreipti dėmesį į jaunimą, jaunimo užimtumą, tie 6 milijardai eurų skirti jaunimo garantijoms finansuoti yra labai svarbus dalykas, tačiau užimtumo tarnybos turi identifikuoti tendencijas darbo rinkoje, valstybėse narėse ir vien tik tai jaunimo užimtumu negalima apsiriboti. 62 pasiūlyme kalbi, Hansai, apie tai, kad nenorėtume kokiu nors numatyti prioritetų, norėtum suformuoluoti konkrečius tikslus, tačiau kodėl nenori sudėlioti taškų, numatyti tam tikrų prioritetų, galbūt galima pasiūlyti pirmenybę teikti jaunimui, moterims, e, e, bedarbėms, taigi 62 punktą galima suformuluoti ir numatant tam tikrus prioritetus. O šiaip bendradarbiavimo, aš manau, tikrai nepasigendame ir puikiai darysime tai iki pranešimo parengimo pabaigos. Ar ir kiti kolegos norėtų kalbėti, regis ne? Gal Europos komisijos atstovai tartų žodį? Ne, regis taip pat. Tad e, kviečiu pranešėjai apibendrinti. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū kalbėjusiems kolegoms už jų palankų vertinimą mano pranešimo projekto. Aš po jų pasisakymų esu dar labiau įsitikinęs, kad bus visiškai manoma rasti reikiamus kompromisus, kad būtų galima pagerinti Europos komisijos siūlymą ir pranešimo projektą. Manau, kad grįžtant prie šio tinklo misijos temos, galėtume sakyti, kad kova su jaunimo nedarbu turėtų būti prioritetas, tačiau tuo pat metu svarbu nepamiršti kitų amžiaus grupių, kurios taip pat kenčia nuo nedarbo. Na, kai kuriuose šalyse situacija yra vienokia, kitose kitokia ir ji galbūt niekad nebus panašiai, o čia mes rengiame tokį dokumentą, kuris turi laikę turėti tam tikrą vertę. Tad e, būtina susitarti dėl bendrų prioritetų, o svarbiausias šiandien yra kovas jaunimo nedarbo, bet turime kalbėti ne tik apie jaunimo nedarbą, turime nepamiršti ir kitų amžiaus grupių, tačiau ta, tas prioritetas, kuris buvo pasirinktas svarbiausių, dabar turėtų būti išlaikytas. Dėkoju, gerbiami kolegos, ir tikiuosi, kad galėsime sėkmingai artimiausiomis valandomis, artimiausiomis dienomis galėsime parengti tinkamus kompromisus. Dėkoju. Pirminkė, ar nenorėtumėt sureaguoti į tai, ką sakė kolega Tomas Mann? Dėl 62 pakeitimo. Oui, par rapport à cet amende. Kai dėl to pakeitimo, 62. Galėčiau pasakyti, kad tas pakeitimas atspindi tą reakciją, kurią girdėjau regi komitete vykstant diskusijoms. Buvau pakviestas tose diskusijose dalyvauti. Manau, kad nereikia skatinti konkurencijos tarp užimtumo tarnybų. Ir tiesiog reikia raginti visus dirbti kuo efektyviau, būtent dėl to ir pateikiau šį savo pakeitimą. D'accord. Euh... Gerai, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Kompromisiniai pakeitimai kurie bus pateikti pranešė, bus nagrinėjami 5 gruodžio, o balsuojama dėl jų bus mūsų neįlinio posėdžio metu 9 gruodžio. Baigiame šį darbo tvarkės klausimą, o dabar pereikime prie 23. Proman, nuomonės projektas lybė komitetui. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2012 metais žodis pranešėjui Adam Koza. Jis peržvelgs 31 pakeitimą, kuris buvo pateiktas jo nuomonės projektui. Pone pranešėjau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos, kaip ir pirmininkas sakė, yra 31 pakeitimas, labai buvo aktyvūs trys parlamentarai ir nuo žaliųjų frakcijos labai aktyviai pasireiškė Jean Lambert, o nuo socialistų ponė Vibel. Aš pats pateikiau du pakeitimus. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mes netgi šiek tiek užbėgame už akių tiems visiems darbams. Praeitą savaitę jau buvome susitikę su šešėliniais pranešėjais ir susitikimo metu galėjome peržvelgti visus pakeitimus, problemų praktiškai nebelieka. Na, neskaitant vieno, dviejų galbūt pakeitimų, pranešimų, e, pakeitimų daugiau ir ne, nekyla problemų. kompromisai gali e, būti paremti politinių frakcijų ir kitą kartą jums papasakosiu, kaip vyksta toliau mūsų darbai. Norėčiau kai kuriuos pakeitimus paliesti atskirai. Žalieji prašė pristatyti žodinį pakeitimą, tai yra 15 pakeitimas. E, atsakymo šiandieną dar nebuvo duota ir e, pasiūlymą atrodo galima paremti, e, tai yra susijęs su vienodomis galimybėmis. Čia yra nurodoma viena direktyva, tačiau reikėtų taip pat, kaip aš siūlau, nurodyti dar ir kitą direktyvą. Šalia to yra dar vienas pakeitimas mums keliantis sunkumų, tačiau manome, kad e, tuos sunkumus taip pat nugalėsime, tai yra 22 pakeitimas, kurį pateikė socialistų frakcija. Aš suprantu, e, kodėl buvo pateiktas tas pakeitimas, tačiau manau, kad mes neturime pakankamos kompetencijos, kad galėtumėm imtis konkrečių priemonių šiuo klausimu, tad čia gali iškilti tam tikrų sunkumų. Dar vienas punktas, dėl kurio reikėtų pasiaiškinti, tai yra 30 pakeitimas. 30 pakeit, 30 pakeityje, pakeitime minima Europos socialinė hartija. Šyrit žiūrėjau pagrindinį dokumentą, kitaip tariant sutartį peržvelgiau, taip pat peržvelgiau Europos socialinę e, hartiją. E, Ir kadangi steigimo sutartyje, kurioje kalbama e, apie socialinę frakciją, radau tam tikrų niuansų, man atrodo, kad tą pakeitimą galima paremti. Jau iš tų 31 galiu paremti 21 pakeitimą. Šalia to mes dar pateikėme du kompromisinius pakeitimus, galime toliau eiti į priekį, galime tikrai e, nurodyti, kad tie pakeitimai duoda nemažos pridedamosios vertės ir ta pridedamoji vertė lybė komitetui leis pabrėžti, koks svarbus yra e, socialinis aspektas. Brigit Sipel. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegai Koza už jo bendradarbiavimą dvasę, aptariančios klausimus ir galiu patvirtinti, kad e, nagrinėjant pakeitimų siūlymus iš tikrų diskusijose neturėtų kilti daug problemų. ES ir valstybės narės remiasi demokratijos ir teisinės valstybės principais ir pagrindinės teisės yra vienas iš svarbiausių principų. Šios teisės yra nedalomos, jos turi būti užtikrinamos ir užimtumo srityje. Todėl aš norėčiau paminėti tik tai keletą mūsų pakeitimų siūlymų idėjų Mes kalbame apie profsąjungų teisės, e, kolektyvinių sutarčių autonomijos klausimus, taip pat mes kalbame apie darbuotojų teisę laisvai judėti visoje ES. Aš manau, tai yra vienas didžiausių ES pasiekimų ir jis turi būti ginamas netgi ir sudėtingais ekonominiais ir finansiniais krizės laikais. Taip pat minime kovą su diskriminacija, tai dar vienas svarbus uždavinys ir iššūkis ir todėl norėtume, kad taryba ratifikuotų socialinio nediskriminavimo direktyvą. Mūsų 30 Penktasis pakeitimo siūlymas mums labai rūpi. Norėtume gauti jūsų paramą, jūsų paramą. Dėl 22 mes dar galėsime toliau diskutuoti. Iš karto dabar norėčiau paklausti pranešėjo, ką jis mano apie mūsų 14 pakeitimo siūlymą. Vakar jums nusintėme naują formuluotę. Jeigu jūs jau suspėjote ją perskaityti, įvertinti, tai mielai išklausyčiau jūsų komentarų. E, Jean Lambert. Jean Lambert. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už jo pasirengimą atsižvelgti į visus pateiktus pakeitimus. 15 Tasis pakeitimas yra labai svarbus. Ten išteistos nuorodos yra labai svarbios. Myko diskusija, aptarėme kai kuriuos lius, ten nebuvo kažkokių ypatingų pakeitimų. 18-19 yra kiti pakeitimai, kur dirbti pradėjome nuo komiteto teksto Galbūt ten bus dar įnešta kažkokių naujų niuansų ir mes maloniai aptarsime tai su pranešėju. Džiaugu, kad MPL komitetas gali įnešti savo indėlį, užtikrinant visiems pagrindinių teisų gyvendinimą. 22 pakeitimas buvo taip pat pranešėjo paminėtas. Buvo kalbama apie koordinuotą socialinės apsaugos sistemą. Dėl nedarbo problemos sprendimo. Be abejo, situacija skirtinga valstybėse narėse ir kad valstybės galėtų šias rytyje prisitaikyti vienos prie kitų bus reikalingas pereinamasis laikotarpis, kuris siektų nuo 3-6 mėnesių. Na, šiaip ar taip tikiuosi tolesnių diskusijų ir manyčiau, kad rasime geriausią sprendimą. Tokį sprendimą, kurį ir vieni, ir kiti galėtume paremti ir kas reikštų stiprų mūsų komiteto signalą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ar yra dar norinčių kalbėti kolegų? Regisi ne. Europos komisijos atstovai? Ne. Ne. Prašom, ponė pranešėjau, žodis jums, kad galėtumėte sureaguoti į tai, ką minėjo ponė Sipel dėl 14 pakeitimo. Žodis jums. Dėkoju. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, Europos parlamento nariams. Džiaugiuosi tuo, kad jų pasisakymai yra panašus į tai, kas ir man atrodo svarbu. Buvo iškeltas horizontaliųjų direktyvų klausimas. Socialistai šį klausimą iškėlė. Aš pats, turėdamas negalę, galiu tik pritarti tų direktyvų įgyvendinimui. Norėčiau paminėti štai ką. Ir būtina atsižvelgti į tą kompetenciją, kuri tenka Europos komisijai. Ji turi būti visapusiai įgyvendinama. Tam reikia, kad laikytumėmės kai kurių bazinių dalykų. Kad dėl 14 pakeitimo, e, atleiskite man, bet pamiršau paminėti tai mano, tai savo įvadinėme žodėje. Aš galiu pritarti tiems siūlymams, kurie buvo išdėstyti dėl 14 pakeitimo. Taigi, galime sakyti, kad iškeltas klausimas yra išnagrinėtas ir visiškai teisingai buvo pasakyta 14 pakeitimo. Kai dėl ponios Lambert. Ji pateikė žodinį siūlymą. Galiu pritarti jam Tačiau reikėtų geriau suformuluoti techninius dalykus, kai dėl 15 ir 19 čia dar turėsime susitikti ir apsitarti tarpusavį, bet tikiuosi, kad pažangos pasieksime ir tikrai rasime kažkokį pagrindą sutarimui. Apibendrindamas, galėčiau pasakyti štai ką. Sulaukiam 31 pakeitimo. Buvo pateikti du iš jų, kurie kelia tam tikrų sunkumų. Bet kai miniu žodį sunkumai, tai tiesiog reiškia, kad dar turėsime dėl jų padiskutuoti, pasitarti. Bet manau, kad dar turime dvi savaitės ir būtent tas laiko tarpas mums padės rasti bendrus sąlyčio taškus ir visko sustarti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Remdamiesi šio pagrindu, jūs parengsite kompromisinius pakeitimus, juos nagrinėsime gruodžio 5 ir paskui balsuosime dėl jų. Libė komitete bus balsuojama 16 ar 17 gruodžio plenarinėme posėdėje sausio mėnesį šis pranešimas bus aptariamas. Taigi šį darbo tvarkės klausimą baigiame. Keliame prie 24 klausimo Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas. Tai yra įtro komiteto iniciatyva rengiamas pranešimas. Mūsų komiteto projekto nuomonė renga, rengia Patrik Ljerik. Sulaukime šešių kompromiso siūlymų. Jų buvo iš pradžių 76. Žodis jums, ponė, pranešiau. Merci bien, madame la présidente. Dėkoju pirmininkė, pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo šią e, nuomonę praturtindami pakeitimais, kaip jau minėjote, jų buvo 77 pateikti. Kai kurie iš tų pakeitimų e, sulaukia mūsų pritarimo, mes e, vienodai jo žiūrime, į keletą žiūrime tiesą skirtingai. Norėčiau pradėti nuo tų pakeitimų, į kuriuos žiūrime e, vienodai. Dėl sunkumo priežasčių mes sutarėme, taip pat e, e, dėl krizės, dėl konjunktūros, dėl to, kad e, trečiosios šalis labai skatina savo gamybą, tačiau neturi tok, nesivadovauja tokiais pačiais standartais kaip Europoje dėl energetikos, dėl E, pirminių medžiagų eksporto, kurios yra būtinos plieno gamybai. E, taip pat mes e, sutarėme dėl to, kad mažai investicijų į šį sektorių. Taip pat mes pritarėme tam, kad jeigu jau mes importuojame, vadinasi, esame plieno importuotojai ir visiškai nereikia netikslinga skatinti mūsų gamybos mažinimą. Mes sutarėme dėl to, kad reikia didinti egzistuojančius pajėgumus, taip pat e, dėl mokslo tyrimojo darbo ir dėl to, kad reikia ieškoti naujų medžiagų gamybos procesams, kad galima būtų taupyti elektros energiją ir kad būtų galima e, geriau tausoti aplinką, rūpintis aplinkosaugą. Antra grupė pastabų. Visi sutarė dėl to, kad labai didelės viltys dedamos yra į komisijos siūlomą plieno planą Tačiau mes laikomės tokios nuomonės, kad e, čia turi mobilizuotis visos ES politikos. Trečia klausimų serija. Galbūt pasakysiu per stipriai, tačiau konsensusas čia yra kiek mažesnis. Mes mažiau sutarėme dėl to, kokia turi būti valstybės parama. Žinome, kad apie tai yra diskutuojama labai plačiai, taip pat ir komisijoje Jo labiau, kad, e, sakykime, tokio atveju kaip aliuminio gamyba ir toliau e, yra skiriamos valstybės subsidijos, tuo tarpu plieno gamybai ne. Tai yra draudžiama. Kai kas iš mūsų mano, kad jeigu yra leidžiama teikti valstybės subsidijas aliuminiui, o plienui ne, tai tada iškraipama konkurencija. Aš laikyčiausi tokios nuomonės, kad mes turime būti budrus, kadangi didelės valstybės ir toliau skatina tiek plieno, tiek aliuminio gamybą. Kita vertus, nelabai aišku kodėl, kai kurioms gamybos rūšims subsidijamos skiriamos, o kitoms ne. Taigi reikėtų vengti e, kai kurių iškraipimų, kurie gali atsirasti prieimus tam tikrus pakeitimus. Aš manau, kad e, komitetas atsižvelgiant į susiklošiusią situaciją priims atitinkamus sprendimus ir jeigu mes e, sutarsime dėl to pasiūlymo, kuris atitinka mūsų priimtą rezoliuciją, ją priėmėme 13 gruodžio 2012 metais. Jau tuo metu rezoliucija buvo skatinama e, atsižvelgti į sunkiosios metalurgijos e, gaunamas pajamas, e, paramas iš, paramą iš valstybės. Taip pat mes įtraukėme dar vieną punktą, norėdami pabrėžti, kad Aleksandro Serkas e, nuomonė turėtų būti įtraukta, įtraukta į mūsiškį nagrinėjimą dokumentą. Mes išnagrinėjome pirmąją kompromisų versiją, buvo atsižvelgta į visus pasiūlymus, kurie praturtina tą tekstą ir skatina diskusijas. Na, o daugiau nesutarimų atsiranda dėl plieno gamybos ir mūsų visų interesuose yra e, suderinti taip, kad tų nesutarimų neliktų, kad ir atlyginimai ten išauktų ir būtų viskas gerai sustiguota šiame sektoriuje. Taip pat yra e, diskutuojama toliau ir bus diskutuojama toliau, bus teikiami nauji E, pasiūlymai ir labai visiems, visiems esu dėkingas, kurie prisideda prie šio pranešimo. pranešimo. Ačiū. Alors, euh... Pirmininkė Sarija Saja, o tuomet pasisakys Vilminjau. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes visi suprantame, kad veiksmų planas yra labai reikalingas siekiant padėti plieno pramoniai Europos Sąjungoje Todėl man labai keista skaityti, kad pranešėjas neišryškina to svarbiausio aspekto, būtent, kad reikia teikti paramą plieno pramoniai. Ir tie kompromisai, kuriuos aš dabar turiu prieš akis, akivaizdžiai rodo, kad reikia apie tai kalbėti. Jeigu ne, tuomet mes negalėsime frakcijų jų paremti. Galbūt pradėsiu nuo A kompromiso, kuriame yra kalbama apie tai, kad apskritai e, vykdoma bloga valdysena, kad energetikos kaštai yra dideli, kad energija yra švaistoma. Iš tikrųjų, ES energetikos politika yra labai e, keista, kol kas nenuosekli ir todėl iškyla dėl to pakankamai didelių iššūkių plieno pramoniai. Komisija taip pat skirtingai e, vertina siūlymus dėl veiksmų ateityje. Aš manyčiau, kad reikėtų išryškinti svarbiausius dalykus, o ne kaltinti uh, E, administracija, kad ji yra sutelkusi visą dėmesį į e, e, pelną, o ne investicijas. Aš manau, reikėtų ieškoti sprendimų, kaip padėti, padėti šiai pramonės šakai tiesiog išsilaikyti šiais sunkiais laikais. B kompromisas turėtų būti patikslintas. Šitas klausimas yra labai sudėtingas ir reikėtų labai labai įsigilinti į šito kompromiso esmę. Čia vėlgi yra pirštų rodoma kaltinant komisiją ir reikėtų konkrečiau išryškinti svarbiausius dalykus bei pakeisti šito kompromisinio pasiūlymo teksto struktūrą. Reikėtų išryškinti tą pagrindinį mūsų kompromisinio pasiūlymo argumentą. Jeigu aš teisingai supratau, tai ES finansavimo priemonės neturėtų būti naudojamas reinvesticijų tikslams, o pranešėjas atrodo siūlo priešingą dalyką. Be to mes prikišame valstybėms, kad jos teikia paramą plieno pramonės įmonėms. Taigi kompromisą reikėtų peržiūrėti. C kompromisas. Jam negalima pritarti, jeigu būtų numatyta galimybė e, naudoti tas likutinės lėšas iš viešųjų finansų. D kompromisas dar turėtų būti išsameu išnagrinėtas, mes turime abejonių ir dėl jo. E kompromisas galbūt būtų, būtų mums labiausiai priimtinas, tačiau yra e, ortografinė klaidelė įsivėlusi vietoj trading reikia training. Kitas dalykas neaišku, kokiome, kokia statistika yra remiamasi, darant pareiškimus, sakoma, kad plieno pramonės darbuotojai patiria įvairiausių pavojų, rizikų ir taip toliau. Tai jeigu tokia statistika apskritai yra, tai galbūt reikėtų nurodyti, kuo remiantis yra e, įrašomi tokie teiginiai apie riziką darbuotojams. Taigi mūsų dar laukia pakankamai daug darbo ateityje, reikėtų pakeisti pakeitimų e, struktūrą, daug darbo dar reikės įdėti. O šiuo momentu aš galiu tik pritarti šių pakeitimų esmei, bet ne pačiam turiniui. Yes, I, I also... Filmenio. Aš taip pat pateikiau šiam dokumentui keletą pakeitimų, nes su nuomonės projektu buvau susipažinę šiek tiek anksčiau. Pirmiausia, pateikiau pakeitimą, kur daroma nuoroda į sunkumus, su kuriuo susidara šis sektorius. Ačiū, kad pranešės atsižvelgė į jį. Galėsime dėl to geriau rasti kompromisą. Kolegė Esaja, manau, irgi kalbėjo apie E, šios sunkumus. Nebuvo peikiami vien tik vadovaujantis tam sektoriui, tiesiog ten yra natūralių sunkumų. E, būtina kalbėti apie inovacijas ir technologijų taikymą, apie darbo vietų kūrimą. Būtina tai traukti į kompromisą. Galbūt B, nes manyčiau, kad ten yra geriausia vieta šioms nuostatoms, bet prie B kompromiso dar reikia padirbėti. Trečia, dėl valstybės pagalbos Manau, kad egzistuojanti valstybės pagalba buvo jau naudojama prieš imantis peržiūros. Ir būtina užtikrinti, kad darbuotojų atstovai irgi būtų įtraukti į įmonių valdymą ir sprendimų prieimimą. Manau, kad šį kompromisą, jeigu ir būtų galima palaikyti, tai atnikti netokios formos kaip dabar D kompromisas. Man labiau būtų patikę, jeigu būtų grįžta prie savos iniciatyvos, prieimim, savos iniciatyvos pranešimo. 60 pakeitimas. Jis iš dalies yra apimtas dokumento, be abejo, šiam sektoriui reikalingi patvarkymai. E kompromisas yra priimtinas, F. Čia Nežinau, ar žodis stressful, stresą keliantis čia būtų labai priimtinas. Ir manau, kad ponia Esajak čia irgi išsakė teisingų pastabų. Mums būtina sužinoti, iš kur gauti statistiniai duomenys. Taigi dirbsime dar prie šitų dalykų ir manau, kad galėsime sėkmingai rasti reikiamus kompromisus. Dėkoju. Ačiū. Frederik Darden, po to Jean Lambert. President. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už kompromisinius pasiūlymus ir už pagrindinės temas, kurios buvo įtrauktos į pakeitimus. Pirmiausia, norėčiau socialistų frakcijos pakeitimus pristatyti. Jų jų čia neatspindėta nėra, tačiau tekste tie pakeitimai padaryti. Pažiūrėsime, kaip juos parems įvairios frakcijos. Labai svarbus um, pakeitimas yra susijęs su socialiniu dialogu bei su Aleksandro Serkas pranešimu. Dar vienas elementas yra labai svarbus, o būtent tai, kad e, būtina kurti tikrą uh, politika ypatingai plieno pramonėje, bendra politika ypatingai plieno pramonėje, e, įtraukiant daugiau valstybę į tą procesą ypatingai tais atvejais, kada reikia atgaivinti įvairias gamyklas bei kuriant taisyklės, kurios leistų atsilaikyti prieš konkurenciją bei dempingą. Mano kolegos pakeitė kai kuriuos pakeitimus ir bendrai paėmus tuos pakeitimus tikriausiai galėsiu paremti. Pranešėjas nepaminėjo dviejų temų savo įžanginėje kalboje, o būtent nepaminėjo, uh, paminėjo tiksliau aplinkosaugą, aš su, tai, tai, taip pat labai palankiai žiūriu. Uh, Aš manau, kad e, nereikėtų per daug tai aplinkosaugai e, skirti daug dėmesio. Ir taip pat esu labai nustebęs dėl 69 ir 70 pakeitimų, jie atrodo yra nu, atmesti. Tai pakeitimai yra susijęs su meta, e, juodosios metalurgijos sektoriaus darbu bei atlyginimais su saugumu darbe. E, labai pritariu kai, e, kompromisiniams pakeitimams, kaip jau nurodė kolegos, tie pakeitimai dar tobulintini, jie turi būti pagerinti, tačiau šiaip ar taip tai yra tokie pakeitimai, kuriais remiantis galima iš tikrųjų labai vaisingai dirbti. Jean Lambert. I'm, I'm actually... Dėkuoju, aš nesu šešėlinė pranešėja, Kornelija Ellison yra mūsų šešėlinė pranešėja. Aš norėčiau paklausti dėl šitų pakeitimų apimties. Mano frakcija daug ko dar nesupranta, tuo labiau, kad daug pakeitimų yra sėtini su aplinkosaugos arba pramonės komiteto kūruojamais klausimais. Pavyzdžiui, kalbama apie administraciją, apie mokymus. Žinoma, mokymai pasitaiko daugumoje e, pakeitimų, bet to yra, e, nėra keista, kad politinės frakcijos kitaip vertina pasiūlymus teikti šiam sektoriui valstybės paramą. Aš norėčiau paklausti pranešėjo, kokia šitų pakeitimų taikymo sritis arba apriektis. Dėkoju, suteiksiu žodį vėl pranešėjui. Norėčiau tik taip pasakyti, kad Mūsų komitetas atliko reikšmingą darbą šiuo pastarų laikotarpiu ir tiesiog mes pakeitėm komisijos siūlymą dėl to, kad būtų toliau pratesta programa susijusi su prisitaikymu prie globalizacijos fondo naudojimu, kad būtų galima suteikti daugiau galimybių darbuotojams E, įsigyti sunkumų patiriančią įmonę. Negalėčiau sakyti, kad tai yra lengviausias sprendimas juodosios metalurgijos srityje. Reta, kad darbuotojai įsigytų tokio tipo įmonę. Tačiau šis nuomonės projektas puikiai atitinka mūsų darbų pasaruoju e, metu dvasiam. Svarbu E, tęsti tai, kas buvo pradėta pono Alejandro Serkas pranešimu. Grįžti prie tų klausimų. Aš neteikiau pakeitimų. Bet galbūt bus dar patikrinamas žodinis pakeitimas ar kompromisą rengiant bus galima atsižvelgti tuos aspektus. Europos komisijos ar norėtų kalbėti? Taip, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Teisingai. Ne. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija norėtų pateikti įvairios faktės informacijos. Pirmiausia, dėl socialinių partnerių įtraukimo. Norėčiau pasakyti, jog mes rengsime E, plieno darbo grupės parengimą į posėdį, valstybės narės turi galimybę išsakyti savo nuomonę ir komisija iš tikrųjų išdėstė savo poziciją dėl socialinių partnerių įtraukimo į veiksmų planą. Antras dalykas. Norėčiau pasakyti štai ką. Jūs teisingai minėjote, kad yra nuotytos konsultacijos susijusios su valstybės pagalbos restruktūrizavimu. Iš tikrųjų vyksta daug vidaus diskusijų komisijoje ir kitose struktūrose ir iki gruodžio 31 e, ypatingų naujienų gal nebus, bet vėliau tos naujienos turėtų pasirodyti. E, kitų metų pradžioje turėtų būti naujų dalykų. Kol kas e, Europos plieno pramonė galėjo pasinaudoti jai skiriamą pagalbą, pristaikymą aplinkos saugos reikalavimų ir visos, buvo teikiama ir kita valstybės pagalba. Europos komisija siekia, kad vyktų socialinis dialogas šioje srityje ir norėčiau pasakyti, kad vyks posėdis gruodžio 12 dieną, kur bus kalbam apie e, susitiks pramonės atstovai ir profesinių sąjungų atstovai, kur bus kalbama apie socialinius veiksmus šiame sektoriuje. Mes nesutarėme tik dėl vieno dalyko. Europos komisija nepritarė horizontaliųjų klausimų minėjimui, kaip siūlymui, kaip pagrindų teisės aktui. Mes manome, kad būtina priimti tinkamas sektorinės priemonės, kaip numatyta veiksmų plane. Na ir apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad būtina nepamiršti šiame sektoriuje socialinių aspektų. Norėčiau pasakyti, kad Numatant pasikeitimus šiame sektoriuje, mes esame numatę posėdį komisijoje gruodžio pabaigoje. Taryba ir Prienų alijansas e, nori pateikti siūlymą diskusijos metu, o ta diskusija prasidės sausio 15 dieną, tad veiksmų planą komisijams įsigyveninti jau netrukus. Dėkoju. Ačiū, suteiksiu žodį pranešėjui, tačiau prieš tai norėčiau sureaguoti dėl to, ką sakė Europos komisija dėl horizontalių teisės aktų. Restruktūrizavimo srityje reikėtų e, rinktis e, horizontaliuosius teisės aktus ir nebus vietos sektoriniam požiūriui. Teoriškai tai yra teisinga, bet e, tuo pat metu tai ir netitinka tikrovės, kadangi turime daug pavyzdžių, kai Europos komisija pasinaudojus sektoriniais teisės aktais, kad būtų išspręsti klausimai, kuriuos buvo galima sureguliuoti e, pagrindų direktyvų dėka. Jeigu pažvelgtume darbuotojų informavimo ir konsultavusiais klausimus, galėtume sakyti, kad tai yra horizontalus klausimas. Ir būtų galima pasirinkti prie horizontaliusios nuostatų. Tuo tarpu realybėje matome, kad e, priimant teisės aktus, tenka dar kartą gvildenti tuos principus, ar jie būtų horizontaliuoju pagrindu numatyti ar ne. Tad šis argumentas man netrodo esas primtinas. Pone Džin Akt, galiu pasakyti, Džin Labert galiu pasakyti, kad daug teisės aktų sulaukė pakeitimų. Frederik Darden ir Sarėsa jie pateikė daug jų išnagrinėjus tuos pakeitimus labai tiksliai sekretori, sekretorijate e, paaiškėjo, kad kai kurie iš tų pakeitimų yra neprimtini, nebent juos reikėtų pritaikyti reikšmingus žodinius pakeitimus, kad jie būtų suderinami su mūsų komiteto kompetencijos rytimi. Jums žodis, ponė, pranešiau. Merci, simplement. Dėkoju. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus bei už pasiūlymus. Mūsų kompromisiniai pasiūlymai nėra dar visiškai baigti. Aš apibendrinau mums pateiktus pakeitimus. Aišku, nu, atsižvelgėme į juos ir dabar bandome ieškoti kaip galima geresnio kompromiso. Dar norėčiau patirti porą pastabų. Tai yra nuomonė, mes galime pateikti nuomonę dėl to, kokią paramą turėti iš valstybės. Komisija yra teikiama mūsų nuomonė, kokia bus komisijos nuomonė ir kitų komitetų nuomonė, bei plenarinio nuomonė, čia dar ateities klausimas. Kita pastaba. Europos Sąjungoje kyla gamybos problemų, kadangi yra daug importuojama. Taip pat gana dažnai girdžiu tokį argumentą, kad socialiniai bei aplinkosauginiai skirtumai aštrina konkurenciją, ir kad mes, kurdami socialinius kriterijus bei standartus, neturėtumėm nueiti per toli. Būtent tokiu šūkiu vadovaujamasi mūsų šiandieninėje sistemoje, tačiau mes savo nuomonėje norime pasakyti, kad norime tokios gal, e, gamybos, kuri būtų švaresnė, jau labiau, kad yra tam reikalingos technologijos. Prancūzijoje, sakykime, yra toks pavyzdys ir Prancūzijos vyriausybė ir komisija rėmė e, projektą, Florange projektą, e, tačiau tą projektą sužlugdė pats savininkas. Aš pats esu įmonės vadovas, žinau apie ką, ten eina, apie ką tai yra šnekama. Ir norėčiau pasakyti, kad nebūtinai savininkai norės e, išlaikyti gamybą bei vykdyti mokslo tyrimus. To nebūtina minėti. Aš irgi neprivalėjau, tačiau tokia realybė, į tai reikia atsižvelgti. E, Taip pat norėčiau teigiamai sureaguoti į panios Pervanžberes pateiktą kompromisinio pakeitimo pasiūlymą. Ji siūlė pakeitimą susijusi su uh, gamyklos veiklos perėjimu, būtent uh, globalizacijos uh, kontekste tai yra labai aktualus dalykas. Apie darbo, dėl darbo sąlygų, dėl kitų dalykų mes bendrai pritarėme. Jūs kalbate apie dar, tai, kad darbas sunkus, apie tai, kad kyla daug streso darbe, tačiau aš tikrai net nežinau, kas gali užginčyti, kad tai yra. Žinoma, tą galima ir įrašyti, jeigu būtina tą įrašyti, tačiau dar turime keletą dienų ir per jas galėsime pasiekti tikrų ir visiems priimtinų kompromisų. Pirmininkė. Dėkoju. Žinoma, turite dar keletą dienų, kadangi balsuosime dėl jūsų nuomonės projekto gruodžio penktą dieną tačiau dėl kompromisų daugiau diskutuojama nebebus. reikės dėl jų balsuoti tiesiogiai. Įtre e, komitetas balsuo 16 gruodžio. Šį darbo tvarkės klausimą nagrinėti baigiame, o dabar norėčiau suteikti žodį pasisakyti dėl 25 klausimo. Dėrybos su taryba dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo mūsų pranešėjai Sarė Saja. Thank you, Madam Chair. Ačiū. Įvyko labai sėkmingas trilogas. Vakar vakare taryba ir komisija susitiko. Šis klausimas iš tikrųjų yra labai techniškas ir čia nėra jokio poreikio E, politiškai darytis tarp frakcijų. Mes visi pritarėme politiniam tikslui ir e, taip pat e, parlamento pozicija labai aiški. Pirmoji konstatuojimo dalis parlamentų yra labai svarbi ir mes manome, kad reikia ir toliau teikti, kad saugos uh, E, klausimas turėtų būti vienas iš svarbiausių aspektų, kai kalbame apie e, darbo rinką ir apie saugą darbo vietoje. Taigi darbas buvo atliktas puikiai. Tie, kas naudosis šiuo teisės aktu, aš manau, jis iš tikrųjų dabar tapo labiau suprantamas Ketvirtą gruodžio susitiks tarybos koreperas, o mūsų balsavimas turėtų būti numatomas ne kitą dieną, tai yra ne gruodžio penktąją, bet savaitę vėliau, kai vyks kitas užimtumo komiteto posėdis. Taigi pasiektas geras rezultatas ir galime būtent tai pasiekti, dėl ko ir susitarėme. Ar turite klausimų dėl darybų rezultatų? Klausimų nėra. Taigi, kaip supratote, tai yra tokios darybos, kurios vyksta trilogė. Trilogo formate. Kuo klausimas techniškesnis, tuo lengviau rasti susitarimą. Ko gero, ko gero taip. Nežinau. Dabar reikėtų paminėti kitą trilogą. Jis dar nebaigtas, Tai yra darybos su taryba dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Pranešėja Melkostelo. Ji papasakos, kaip vyksta trečiasis trilogas. Pone pranešėja, prašom. Thank you, Chair, and, uh... Ačiū, pirmininkė. Vyks trečias trilogas dėl, susijęs su dėrybomis su taryba dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims. Uh, Tikimės, kad trilogas pasibaigs artimiausių metų. Tai aišku, tikslas yra ambicingas, bet tikimės, kad mums pavyks. Noriu padėkoti frakcijoms ir jų darbuotojams už iš tikrųjų labai didelį atliktą darbą, vyko daug techninių pasirengimo posėdžių, reikėjo dirbti labai greitai, kad procesas būtų kuo spartesnis. Kaip jau buvo pasakyta, taryba pateikė kai kurių naujų siūlymų susijusių su programa. Svarbiausias aspektas buvo siūlymas susijęs su nauja programa susijusia su socialinė įtrauktimi, su, su, su atitinkama veikla šioje srityje. Taip pat e, siūlymai dėl pagalbos maistu. Mes turėtume pasakyti, kad pirmiausia socialinės įtraukties veikla nebūtų persidengiantį su Europos socialinio fondo veikla. Reikėtų nuotyti naują veiksmų programą ir ji bus e, skirta dirbti su iš tikrųjų labiausiai skurstančiais. Būtina numatyti reikiamus saugiklius, prie kurių mes ir dirbome ir tuomet galėsime pritarti, e, jeigu į tuos saugiklius bus atsižvelgta. Ieškome teisingo, gero sprendimo. Taip pat Svarbu pasižiūrėti naujai perskirstyto biudžeto galimybės. Norėtume, kad e, komitetas ir parlamentas e, reikalautų ir toliau, kad būtų skirta 3,5 milijono, 2,5 milijono eurų šitam fondui. Pereinamieji e, etapai irgi buvo pakankamai sklandus. Europos parlamentas yra vieningas, kai kurios svarbiausios sritis su daugiausia pakeitimų E, turi būti kūruojamos labiausiai. E, partnerystės principai, valst... E, suinteresuotų pusių įtraukimas. Svarbu, kad, kad būtų užtikrinti šitie visi dalykai, kad būtų galima tinkamai šias rytis vargyti. Pateikė savo siūlymus tarybą susijusiu su pagalba, su uh, Um, pagalba maistu. Svarbu užkirsti kelią, sakė taryba, maisto švaisimui. Geriau juos būtų tos produktus atiduoti, pateikti labiausiai uh, stokojantiems jo žmonėms. Taip pat būtina bendradarbiauti su, su kompetentingomis struktūromis, būtina skatinti sveikos mytybos principų dėgymą ir būtina užtikrinti, kad, teikta, kad pagalbą gaunantieji neturės e, pakelti pernelyg didelės administracinės naštos ir kad tie žmonės galėtų bendradarbiauti su kitomis struktūromis kitose srityse. Deleguoti į aktą ir gyvendinimo aktą šis klausimas taip pat buvo iškeltas, dirbame dabar su taryba, spręsdami tam tikrus klausimus. Ir manau, kad galėsime pasiekti sutarimo šiuo klausimu, išsiaiškinę dar šį beitą. Labai detaliai MPL komitetų posėdžių metu buvo diskutuojama uh, apie komisijos siūlymą ir Europos komisija pareiškė savo siūlymą paskutinio posėdžio metu. Mes manome, kad reikia dirbti aktyviau šiais klausimais kad būtų dėgiamas socialinių parduotuvių tinklas. Ir mes manome, kad šie klausimai visi yra iš tikrųjų labai aktualūs. Kaip jau pasakyta, ponia pirmininkė, mes tikimės, kad galėsime surenkti ketvirtadienį paskutinį trilogo sustikimą, dar tebe lieka techninių klausimų, kuriuos reikės išspręsti, bet iš tikrųjų laikas dabar yra labai svarbus faktorius susitariant dėl šios programos ir ją įgyvendinant, nes tuo būdu skurdžiausiai sulauks pagalbos greičiau. Nevyriausybinės organizacijos taip pat e, galės tikėtis paramos iš būtent šio fondo. Pirmininkė, dėkoju. Ar yra klausimų dėl šios ataskaitos, kuri buvo tikrai labai išsami? Pone Esaja. Ačiū, pirmininkė, ačiū už paaiškinimus. Aš tiesiog norėčiau paklausti, kadangi buvo vėluojama priimti daugiametę finansinę programą ir užsitėsi dėrybos, norėčiau paklausti, ar nėra kokio nors pavojaus, jog prasidės nauja programa ir tie maisto bankai negalės pradėti veikti jau sausio pradžioje. Ar tas e, laiko tarpas nebus per didelis, ar valstybės narės suspės įgyveninti šitas maisto bankų steigimo nuostatas. Ar yra kitų klausimų? Uh, Prašom, ponė pranešėja. Okay, thank you. Yes, thank... Dėkoju už klausimą. Mes žiūrime, kokios turėtų būti pereinamosios nuostatos. Siūlymas yra toks, kad fondo išlaidos būtų įmanomos nuo 13 metų gruodžio jau. Valstybės narės dabar rengia programas, nepaisant to fakto, kad programa dar ir nėra patvirtinta. Valstybės narės apie šią programą žino ir jai rengiasi. Ir finansavimas vyks nuo gruodžio pirmos. Valstybės narės žino apie tai. Galbūt reikės numatyti kažkokius pereinamuosius finansus trumpam laikotarpiu, bet aš manau, kad kai tik pasiūlymas bus patvirtintas, o tai turi vykti kuo greičiau, tai tuomet nebeliks jokių sunkumų dėl šito. Dėl pereinamųjų nuostatų bus galima greitai susitarti ir be abejo, suinteresuotos struktūros labai skuba, kad šis planas būtų kuo greičiau įgyvendintas. Bet tam, kaip jau sakėm, reikia susitarti dėl pereinamųjų nuostatų. Ačiū. Voilà. Tai štai. Žinome, kaip tiksliai vyksta darybos trilogė. Europos parlamento delegacija nekarta pabrėžė, kad šis pereinamasis mechanizmas turi būti sklandžiai veikiantis. Valstybėms narėms tai reiškia pakankamai didelį spaudimą, kad prasidėtų kitos kampanijos valstybės narės turi sėkmingai dėrėtis ir aš manau, kad valstybės narės žino, kokia yra situacija, žino, koks yra turimas teisinis pagrindas. Ir pranešėja atsižvelgia į tas nuostatas, kurias išdėstė ir čia mums. Tai štai, jeigu kitų klausimų nebeliko, baigėme mūsų darbą šį kartą, susitiksime kitam komiteto posėdžiui e, gruodžio 5 ir gruodžio 9 dienomis.